Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir. Mėly kolegos, prašyčiau visų susėsti, nurimti. Prašom sėstis, ačiū. Pradėkime biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Išklausysime auditorumo 2013 metų ataskaitą. Pas mus atvyko auditorumo pirmininkas ponas Kaldėra, tačiau prieš perinant prie šio klausimo turiu keletą pranešimų. Darbo tvarkė jums išsintinėta elektroniniu paštu. Noriu atkreipti dėmesį į mūsų biuletenį Cont News Ir turiu priminti, kad šiandien posėdžiausime iki 18.30. Ponas Kaldeira sakė, kad jam gali būti sunku atvykti laiku į Europos parlamentą. Šiandien mūsų posėdį transliuoja internetu. Na, pagal trečią punktą turime ankstesnių posėdžių protokolą savo komentarus ar pastabas siūskite iki šios dienos pabaigos. Na, o dabar ketvirtasis klausimas. Tai yra audito rūmų 2013 metų ataskaita. Na ir pirmiausia, norėčiau atsiprašyti komisijos narės Georgijovos vardu. Šiandien vyksta pirmasis komisijos posėdis ir tikimės, kad jis spės ateiti pas mus 9.30, na, bet kokiu atveju noriu pasveikinti pirmininką Kaldeirą ir auditorumų narius. Manau, matau, kad jų yra čia nemažai, labai malonu jūs visus čia matyti. Šiandien ši proga yra labai svarbi mums, nes mes išklausysime jūsų metų ataskaitos pristatymą. Prašom, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, man didelė garbi pristatyti audito rūmų metų ataskaitą apie 2013 finansinius metus biudžeto kontrolės komitete. Auditorumai supranta, kad jie skelbia savo ataskaitą svarbių pokyčių metu visoje Europoje. Turime naujus parlamento narius, narius, įskaitant ir šį komitetą. Nuo savaitės pradžios turime naujų veidų ir Europos komisijoje. Kai dėl ES finansinio valdymo, naujų išlaidų programų ir finansinių taisyklių tai jos nusatytos jau naujam 14-20 metų laikotarpiai ir jas dabar reikia tinkamai taikyti ir gyvendinti. Ir nors galbūt blogiausia ekonominės ir finansų krizės metai jau baigėsi, reikia kaip galima geriau pasinaudoti ribotais finansiniais ištekliais. Audito rūmai E, rengia ataskaitą apie e, didžiausias finansinės rizikas e, pagristas praeitų metų patirtimi ir šias, šią ataskaitą komitetas galės panalizuoti detaliai. O šių metų ataskaitoje mes taip pat darome tam tikras išvadas iš finansinio valdymo 13 metais. Ir šios pamokos bus naudingos sudarojant su 14-20 metų laikotarpio iššūkiais. Gerbėjai parlamento nariai, šių, šio naujo finansinio laikotarpio pradžioje mūsų ataskaita sako, kad ES finansinis valdymas nebuvo apskritai pakankamai dar geras. ES, aišku, išleido lėšas iš savo biudžetą, tačiau yra nemažai erdvės gernant tai, kaip tos lėšos yra išleidžiamos ir panaudojamos. Europos Sąjungos e, finansų valdytojai ne tik turi panaudoti lėšas, bet turi ir laikytis taisyklių, kad pasiektų e, tų tikslų, kurie numatyti. Jie turi sugebėti atskaityti už viską, už išlaidas, už taisyklių laikymą, ir rezultatų siekimą. Be abejonės, tai sunkus pusiausviros siekimas ir šiemet toje metų ataskaitoje mes kalbame apie pavojų, kad nepakankamai dėmesys skiriamas visiems trims aspektams tuo pačiu metu. Tai kaip ES finansų valytojai, ES ir nacionalinių lygių E, dirbo 2013 metais ir kokių galima dalykų pasimokyti iš to. Kai dėl ES finansų išteklių panaudojimo, išmokos iš biudžeto 2013 metais sudarė, pasiekė beveik 29 procentus maksimaliai prieinamų ir turimų lėšų. Apskritai išlaidos sudarė daugiau kaip 148 milijardus eurų. Tai yra 18 iš 28 vyriausybių tas išlaidas darė ir tai buvo 290 eurų kiekvienam piliečiui. Tryktųjų metų biudžeto išlaidos leido pateikti išmokas milijonams E, žmonių ir organizacijų, ūkininkams, bendrovėms ir taip toliau. Ataskaitoje daroma išvada, kad šios, šios sandoriai buvo tinkamai registruojami ir apskaityti, laikantis tarptautinių auditų standartų. Ir taip, e, aišku, yra, buvo ir nuo programavimo laikotarpio prasidėjusios 7 metais pradžios. Kitaip sakant, mes pasirašėme sąskaitas ir pateikėme švarę e, audito nuomonę dėl 13 metų ES sąskaitų. Tačiau noriu tarti keletą įspėjimo žodžių dviem klausimais susijusiais su ES pinigų srautų valdymu. Ir čia reikia turėti galvoje ateinančius metus. Pirmiausia, nepaisant didelio išmokų lygio, sąskaitos rodo, kad, kad neapmokėti įsipareigojimai ir toliau didėjo 13 metais. Metų pabaigoje jie sudarė 322 milijardų eurų. Ir šis skaičius ko gero didės, nes 2014 metų e, biudžete numatyta daugiau įsipareigojimų negu mokėjimų. Ir šie finansiniai įsipareigojimai kelia ypatingą nerimą, nes pirmą kartą mokėjimų ribos apskritai numatytos e, išlikti stabilios e, ne vieneriems metams. Ir šiame kontekste reikia numatyti, kad bus mokėjimų trūkumai programams. Ir auditorumai dar kartą rekomenduoja, kad komisija turėtų parengti E, ilgalaikę pinigų srauto e, prognozę. Antra, nemažai ES e, pinigų patrauk, įtraukta į finansinės inžinierinės priemonės. Ir komisija daugiau jomis naudosimis ateityje. ES lėšos skirtos šiams priemonėms yra po to naudojamas teikti paramą investicijoms į projektus teikiant paskolas, garantijas ar kapitalą. Tačiau pagal paskutinius komisijos skaičius pateiktus praėjusiu metu rugsėjo mėnesį, tik tai 47 procentai visų 14 e, milijardų, kurie skirti finansinės inžinerijos priemonėms, buvo išmokėti e, paramos gavėjams ir tai rodo padidėjimą nuo 37 iki 47 procentų. Nors e, lėšos padidėjo nuo 8 milijardų iki 14 milijardų. Tačiau šios priemonės yra sudėtingos, jas sunku teisingai apskaityti, dėl to visuomeniai stebėti situaciją yra sudėtinga, todėl auditorumai rekomenduoja, kad komisija uh, pasistengtų užtikrinti e, tai, kad e, šios priemonės e, rodytų realius pinigų srautų poreikius ir būtų tinkamai apskaitytos. Panas ir ponai, ES biudžetas yra išleidžiamas, lėšos yra iš jo išleidžiamas, tačiau iš mūsų audito aišku, kiek tų išlaidų netitinka taisyklių. Kaip reikalauja sutartis, Mes atliekame metinį auditą, kad pateikintume patikinimo pareiškimą dėl ES sąskaitų patikimumo ir tai apima sandorių tinkamumą. Kaip ir anksčiau, auditorumai daro išvadą, kad paprastai e, pajamos yra teisingos nepažeidžios taisyklių įsipareigojimai taip pat, tačiau išmokos e, e, apibūdinamos turi, turi klaidų. Šias išvadas mes padarome patikrindami e, tam tikras imtis išlaidų srityje. Ir tuomet mes galime nustatyti, kokia yra apskritai, koks klaidų e, lygis. E, 2013 metais Mūsų manimų bendra, bendras klaidų lygis yra 4,7 procentų, palyginti su 4,8 metai, procentų 2012 e, metais. Kaip žinote, e, prognoz, e, klaidų lygis neturi viršyti tą materialumo lygio, kuris yra 2 procentai. Tačiau 2013 metais beveik visos išlaidų sritis patyrė didesnį klaidų lygį. Vienintelė išvaida buvo 10,6 milijardo eurų išleista administracijai. E, klaidos pasitaiko ne tik visose e, išlaidų sritise, bet ir visur, kur ES panaudoja savo lėšas. Tai reiškia, kad e, numatomas, numanomas klaidų lygis, apskaičiuotas klaidų lygis yra didesnis, kur e, valdymas yra bendras komisijos ir valstybių narių. 13 metais 80 procentų lėšų, kur yra bendras valdymas, e, sudarė 5,2 procentų. O kitose sritise, kurias tvarko komisija tiesiogiai, yra klaidų lygis 3,7 procentų. Kaip ir 2012 metais, dvi sritis, kur daugiausia klaidų pasitaiko, yra regioninė politika ir kaimo plėtra. Be to audito rezultatai rodo, kad vidaus kontrolės procedūrų taikymas e, gali duoti nemenką rezultatą, kaip mes minime savo ataskaitoje, komisija ir nacionalinės institucijos ėmėsi korekcinių veiksmų e, nustatytų klaidų sandoriuose atžvilgių. Be šių veiksmų bendras apskaičiuotas klaidų lygis būt, būtų buvęs pakankamai gana didė, dar didesnis, tai yra 6,3, o ne 4,7 procento. Ir tai rodo korekcinių mechanizmų efektyvumą, siekiant užkirsti kelią, sekti ir ištaisyti klaidas. Kaip ir anksčiau, nacionalinės institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų ištaisyti nemažai klaidų. Prieš komisijai pareikalavant gražinti lėšas. Pavyzdžiui, kaimo plėtroje klaidų lygis buvo sumažintas nuo 6,7 procentų iki 2 procentų iki materialumo lygio. Ir audito rūmų nuomonė, visos valstybės nuomonės narės turi imti, imtis veiksmų, kad sumažintų klaidų lygį ir pagerintų teikiamos informacijos apie savo kontrolės sistemas kokybę. E, nors e, neaudito rūmų reikalas e, taisyti efektyvumo problemas. Mūsų pareiga yra pasakyti, ar skaičiai yra teisingi ir atspindi teisingą vaizdą. vaizdą. Ir mūsų rezultatai rodo, kad komisija nepakankamai įvertina rizikos dydį. Jeigu komisija ir valstybės narės sumažintų E, smarkiai, kad sumažintų klaidų lygį, reikia teikti geresnį informaciją apie klaidas ir korekcinius veiksmus. Tačiau svarbiausia, reikia spręsti problemos šaltinio klausimą. Reikia žiūrėti, kokio tipo klaidos, tai kokio tipo klaidos pasitaiko. Mes patikėme tipinių pavyzdžių. Pavyzdžiui, bendrovė prašo išmokos, e, kaip maža įmonė, o iš tikrųjų jos savininkai yra didelė įmonė. įmonė. Pavyzdžiui, oro uosto projekto e, valdytojai e, dalyvauja kokiam nors e, konkurse, o tokie pavyzdžiai rodo, kokie yra klaidų šaltiniai. Tai yra reikalaujama atlyginti netinkamas išlaidas, rimtai pažeidžiamos viešų įsigijimų taisyklės ir neteisingos e, žemės plotų deklaracijos. Finansiniai, finansų valdytojai ES ir nacionalinių lygmenių pirmiausia turi siekti užkirsti klaidas, užkirsti kelią klaidoms, po to jas susekti ir išteisyti. Ir reikia laikytis taisyklės, kad tinkamumo sąlygų vykdymas ir tinkamas taisyklių laikymasis užtikrina, kad lėšos būtų panaudojamas teisingai ir būtų pasiekti politikos tikslai. Gerbiami parlamento nariai, 7-13 metų programavimo laikotarpiu ES lėšų valdymas buvo skirtas tam, kad būtų išleistos turimos lėšos, kad būtų laikomasi taisyklių ir tik vėliau buvo dėmesys skiriamas kad būtų, tam, kad būtų pasiekti rezultatai. O tai atspindi fundamentalų biudžeto valdymo bruožą. Valstybių narių pareigūnai ir ES pareigūnai patiria spaudimą, kad būtų lėšos išleistos, nes kitaip jie prarasta turimą finansavimą. Tačiau yra trūksta paskatų pasiekti rezultatų išleidžiant tuos pinigus ir todėl valdymo sistemos ES ir nacionalinių lygmenių skirtos tam, kad ištekliai būtų panaudoti ir kad būtų laikomasi taisyklių panaudojant lėšas, o ne siekiant rezultatų. Tai reikia keisti tam, kad rezultatai pagerėtų. Mūsų metų ataskaitos dešimtajame skyriuje pateikime daug pavyzdžių pasirėmė 19 specialiųjų ataskaitų patvirtintų 13 metais, siekiant parodyti, kaip e, didesnis dėmesys rezultatams gali duoti geresnei, geresnių rezultatų. Ir mes e, siūlome e, dėkti rezultatų kultūrą, siekiant įgyvendinti įsipareigojimus ir pasiekti kaip galima geresnių rezultatų pasinaudojant ribotais ištekliais. Taip pat labai svarbu, kad būtų paskatos e, skatinančios tų rezultatų siekti. Mūsų ataskaitoje mes pripažįstame, kad e, e, turime rezervų šią prasme, tačiau įspėjame, kad tam, kad būtų tinkamos finansinės paskatos valstybės narėms, reikia numatyti tinkamus iš, iš anksto numatyti tinkamus tikslus, turi būti turima tinkama informacija, kaip įvyk, pa, pavyksta pasiekti tų tikslų. Taip pat pabrėžime, kad reikia geresnės informacijos apie pasiektus rezultatus, tai yra žingsnė sąlygo e, siekiant tų geresnių rezultatų. Pastaraisiais metais e, e, rezultatų atskaitingumo prasme sistema buvo patobulinta, tačiau auditorumų nuomonė šią sistemą reikia dar gerinti, ypač dėl to, kad ji yra per daug fragmentuota, neapima pakankamai svarbių elementų, pavyzdžiui, ES prietinės vertės dimensijos ir pažangos siekiant 20 metų tikslų. <clears throat> Kaip sakiau iš pat pradžių, e, reikalas ne tas, kad reikia pasirinkti, ar išleisti lėšas ar ne. Atsiprašau, vieną puslapį praleidau. Na, tai pasitaiko ir patiems geriausiams, ar ne? Taigi, kad padarytume tai, ką aš sakiau, mes patikėme tris konkrečias rekomendacijas komisijai. Pirmiausia, pasiūlyti nuoseklesnę rezultatų atskaitomybės sistemą. Kita karta, kai peržiūrimas bus finansų reglamentas. Antra, rezumuoti pažangą siekiant 20 metų tikslų metinėse vertimo ataskaitose ir toliau plėtoti komisijos naudojama tvarka, prisimant atsakomybę dėl to, kaip ES prisideda prie politikos tikslų siekimo. Ponios ir ponai, dabar padarysiu išvadas. ES biudžeto valdymas gali ir turi būti geresnis. Ir, kaip sakiau iš pat pradžių, reikalas ne tas, kad reikia pasirinkti, ar išleisti lėšas, ar tai laikytis taisyklių, ar pasiekti rezultatų. Reikia stengtis daryti visus tris dalykus tuo pačiu metu. Taip pat Europos biudžetą reikia padaryti lengviau valdymu, turint aiškesnius tikslus ir turint paprastesnę tvarką, kaip panaudoti lėšas. Tai yra tos pamokos, kurių išmokome iš 7-13 metų programavimo laikotarpio. Ir Tai rasite ir mūsų apžvalgoje sanglaudos ir žemės ūkio politikos srityje, kurią paskelbėme šiandien. Paskelbėme šią metų ataskaitą, audito rūmai yra pasiryžęs panaudoti savo patirtį, padėdamas ES institucijoms, kad ES lėšos būtų panaudojamas kaip galima geriau ir kad būtų pasiekti tie tikslai, kurių tikisi ES piliečiai. Labai ačiū. Vielen Dank, Herr Präsident. Und, äh Dėkoju, ponė pirmininkė. Kadangi aš esu pranešėja, turėjau galimybę iš anksto šiek tiek susipažinti dieną prieš su jūsų ataskaita. Ir aš norėčiau padėkoti jums ir jūsų komandai už atliktą darbą. Manau, kad e, tą darau ne tik komiteto vardu, bet viso parlamento vardu, kadangi jūs pateikėte labai daug uh, naudingos informacijos ir patarimų savo ataskaitoje. Kolegos, mes kalbame ne tik apie metinę ataskaitą. Taip pat yra rekomendacijos orientuotos į konkrečias šalis. Mes to reikalavome per ankstesnių metų biudžeto vykdymo procedūrą. Taip pat kalbama apie visą 7-13 metų laikotarpį, taigi iš tiesų tai yra labai gera biudžeto įgyvendinimo apžvalga per visą ankstesnį biudžeto ciklą. Taigi dėkoju, ponė pirmininkė, nes tikrai tai leidžia mums geriau siekti rezultatų kasmet. Tai nėra vien tik tai eilinė metinė ataskaita, tai yra labai naudinga ataskaita ir mums tai yra labai vertinga priemonė. Jūs iš tiesų pasiekite puikių rezultatų ir leidžiate mums siekti geresnių rezultatų savo darbe. Norėčiau pasveikinti poną Artui iš biudžeto kontrolės komiteto. Prieš atvykstant komisijos nariai poniai Georgievai, aš dar norėčiau kelis žodžius tarti kaip pranešėja. Aš norėčiau paminėti 4,7 procentų skaičių. Šis skaičius neleidžia mums pasakyti, kad šiek tiek mažėja ta klaidų tendencija. Anksčiau tas skaičius buvo 4,8 procento, bet tai tikrai netenkinantis mūsų skaičius, mes kalbame tikrai apie didelės sumas ir tai mūsų netenkina. Pirmąjį kartą šiais metais audito rūmai finansinės korekcinės priemonės pritaikė ir įvardijo konkrečius skaičius 1,6 procento. Tai yra 2,3 maždaug milijardo eurų. Jeigu tai sudėtumėme su 4,7 procento, tai gautume 6,3 procento klaidų lygį. Tai nulis, tai būtų iš tiesų didelė 9,4 milijardo eurų suma. Taigi mes iš tiesų turime labai atidžiai tuos dalykus panalizuoti. Norėčiau grįžti dar prie dokumento. Dokumentą šiais metais gauname pirmąjį kartą ir išvelgiame, kur problemų yra daugiausia, tai yra Rumunija, Graikija ir Italija, tai yra tos šalis, kurios sudėtingiausiai įsisamina lėšas. Ir aš manau, kad mums reiktų apie tai pakalbėti, kur yra įgyvendinimo problemos, kur yra ES lėšų administravimo problemos. 2013 metais šiek tiek kitaip išsidėliojo šalys, šalys, kuriuose yra daugiausia problemų regioninės politikos rytyje. Jau Belgijos, Ispanijos nematome, nematome Čekijos, Slovakijos žemės ūkio srityje, Bulgarija, Rumunija, Portugalija, Graikija sąrašo viršuje. Dėl vedimo tvarkos? Kažką norite pasakyti? Pone pirmininkė, apie kokį dokumentą konkrečiai jūs kalbate? Mes neturime to dokumento. Jis nebuvo išdalintas. Jūs kalbate apie kažkokią kitą ataskaitą, ne apie metinę ataskaitą, gal galite konkrečiai pasakyti, apie kokią ataskaitą jūs kalbate, nes audito, atsiprašau, mūsų komiteto nariai tikrai negavo, bent jau koordinatoriai tikrai irgi negavo to dokumento. Prašau, pasakykite, apie kokį dokumentą jūs kalbate. Genau. Whatever. Genau. Genau. Wir, wir werden die Frage gleich anschließend klären. Yes. Welche Mes klausimus išklausysime pabaigoje. Čia yra tas trumpas dokumentas. Bartas tas, matau, turi tą dokumentą štai. Dokumento gale yra ta informacija. Visiems nariams tas dokumentas buvo išdalintas. Ir netgi pakaitiniams nariams, man atrodo. Pone Ajala Sender. Kiek suprantu, dokumentas tikrai buvo visiems išdalintas. Ir savo pašto dėžutėje tikiuosi tikrai rasite tą dokumentą. Man labai malonu dabar pasveikinti komisijos narę ponę Georgievą. Aš dabar trumpai paskelbsiu pertrauką ir pasveikinsiu su ją. Hallo. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich mache jetzt einfach weiter in der Bewertung. Kolegos, norėčiau, kad toliau testumėme darbą ir tikrai dokumentai buvo išdalinti visiems. Taigi, norėčiau paraginti visus susirasti tą dokumentą ir su juo susipažinti. Kuo greičiau nu- nurimsime, tuo greičiau galėsime perėti prie darbo. Kolegos, ačiū. Yra keletas svarbių klausimų, kuriems reikia surasti sprendimus. Ačiū dar kartą. Taigi, tie svarbiausi klausimai yra štai kokia audito ataskaitoje yra akivaizdu, kad lėšų administravimas valstybėse narėse nėra pakankamas. Valstybės narės turi pasistengti geriau. 20 metai iš eilės, kai e, audito rūmai atkreipė dėmesį į tai, iš tiesų tas 20 metų jubiliejus čia yra labai liūdnas. Europos Sąjungos lėšų panaudojimas, e, kaip, yra pateik, pateik, pateik, kaip rodo skaičiai, nėra patikimai naudojamos lėšos valstybėse narėse žemės ūkio srityje. Klaidų lygis išaugo, čia buvo pritaikyta korekcinė priemonė. Regionės plėtros rytyje 6,7 procento klaidų lygis, tai neramina. Mes turėsime apie tai pakalbėti platesnėme kontekste, kodėl Agri generalinis direktoratas teigia, kad skaičius buvo 5,2 procento. Mums taip pat reikia pasiaiškinti, kodėl regi generalinis direktoratas teigia, kad klaidų lygis 2,8 procento, kai auditorumai sako 6,9 procento. Mes negalime tiesiog ignoruoti tokių netitikimų. Ir aš esu labai dėkinga auditorumams už pateiktus skaičius, nes jie aiškiai mums parodo, kad valstybės narės turi atlikti daug darbų kalbant apie socialinio fondo projektus, struktūrinių fondų projektus. kur 500 procentų gaunama daugiau nei kitų sričių e, valdytojai gauna valstybės indėse. Tai tikrai neramina uh, tokia situacija. Regionės plėtros rytyje, valstybinės subsidijos, tas irgi klausimas yra labai svarbus ir gal pirmininkė Kaldeira galėtumėte plačiau tai pakomentuoti. Ar tai yra tokie pavieniai atvejai, ar čia matome sisteminių dalykų, kai nelegaliai skirstomos subsidijos. Administravimo kokybė vėlgi yra problematiška. Aš dešimt metų jau dirbu šioje srityje ir iš tiesų mes, e, daug kas mus neramina ir mes turime geriau atsiskaityti už mokesčių mokėtų pinigus. 20 metai iš eilės matome tuos pačius dalykus, tos pačios klaidos ir kai kurios administracijos, kai kurių valstybinių administracijos e, tame gėdingame dešimtuke laikosi jau daug metų ir mes turime kažką dėl to padaryti. Taip pat valstybės, valstybių narių interesų konfliktai, uh, vėlgi iškyla tokių problemų. Taigi valstybės narės nedarys tinkamai darbo, jeigu nebus joms rodoma, kur yra klaidos. Tai reiškia, kad mes turime įtraukti ir politinį, regioninį, nacionalinį lygmenį tas diskusijas. Administracijos gali tapti labai nepopuliarios, jeigu uh, toliau taip elgsis. Finansinės korekcijos ne visuomet išsprendžia mums, e, nepadeda išspręsti tų problemų, neleidžia mums pasiekti tvaraus augimo ir užimtumo. Tai tiesiog reiškia, kad šiek tiek mažiau yra išleidžiama lėšų. Tačiau neteisingai leidžiamos lėšos, ta problema nėra sprendžiama ir metai iš metų nematome kokių teisminių pokyčių. Taigi turime žiūrėti, koks yra tų finansinių korekcinių priemonių tikslas, nes jos nieko neišsprendžia. Tiesiog tai reiškia, kad mokesčių mokėtojas bet kuriuo atveju pasirašo po čekiu. Ir audito rūmai jau eilę metų mūsų dėmesį tai atkreipia. Taigi administracinės problemos ir toliau išlieka, mes turime jas spręsti ir atitinkamai teikti pasiūlymus šioje srityje. Ir man būtų įdomu išklausyti jūsų idėjų ir minčių. Audito rūmai atkreipia mūsų dėmesį į svarbias problemas, finansinės priemonės, ES paskolos. Čia yra keletas problemų, kurios nėra tarpusavėje nesusijusios. Bankai gauna lėšas ir jų sąskaitos atrodo gražiai, tačiau tų pinigų neperdoda galutiniam vartotojui ir ne visi pinigai patenka naudos gavėjams ir valstybės narės bando išvengti tokios situacijos ir sako, kad reikia pirmiausia išsiaiškinti, kur yra tos finansinių priemonių realios problemos ir mes e, prašome audito rūmų, kad jie mums pasakytų, kodėl pagal turimas taisyklės mes negalime išspręsti problemos. Ar tai tos problemos nėra adekvačios, pakankamos, ar jų tiesiog nėra laikomasi. Antroji problema susijusi su finansinėmis priemonėmis irgi yra labai svarbi. Europos Sąjunga moka vis daugiau ir daugiau. 50 procentų, 75 procentus kitos Europos Sąjungos paskolos ir valstybių narių nuosavybė ir nuosavybės jausmas mažėja – kuo daugiau ES, ES, moka, tuo, ES moka, tuo labiau valstybių narių nuosavybės jausmas silpsta. Taigi, tie projektai galiausiai tampa tiesiog ES tik tai projektais. Ir Na ir komisija tradiciškai irgi taip pakomentuot turi ir aš tikiuosi kaip pranešėja, kad naujieji kolegos, e, kolegoms tai bus naudingas patirtis. Aš puikiai prisimenu pirmąjį biudžeto vykdymo patvirtinimą 2004 metais, tuomet net nebuvo pakeitimų pranešėjos tekstui. Aš tikrai dabar galėčiau tik tai pasvajoti, kad taip būtų, nes tikrai labai dabar sudėtinga uh, parengti tinkamą biudžeto įvykdymo patvirtinimą, patvirtinimo dokumentą. Mes dirbsime su koordinatoriais Vonas iš socialistų frakcijos, Nikė Šultas iš kitų komitetų nuomonės referentai irgi pateiks savo nuomonės iš vystymo bendradavimo žemės ūkio komitetų, taigi mes tą darbą padalinsime plačiau. Ir audito rūmų rekomendacijos yra puikiai galimybė, mes kalbėjome apie finansinio reglamento reformą. Pone pirmininkė, dėl specialiųjų ataskaitų, kurias gauname labai greitai visuomet iš auditorumų, galbūt mes galėtumėme panaikinti tą taip vadinamąją prieštaravimo procedūrą. Taip pat turėtumėme pasvarstyti kokia turėtų būti tos procedūros laiko trukmė, koks turėtų būti jos e, grafikas. Taigi viso komiteto vardu aš norėčiau Jums padėkoti ir norėčiau pasveikinti komisijos narę ponę Georgievą, kuri pristatys komisijos nuomonę. Ačiū, kad atvykote. Prašau, ponė Georgieva. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, and... Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėja pirmininkė Kaldeira, gerbėmiai komiteto nariai ir auditorumų nariai. Šiandien pirmą kartą atstovauju komisijai kaip um, atsakinga už um, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad teisiškai suprantu, kokia sunki užduotis mūsų laukia. Kaip uh, Pirmininkas Junkeris neseniai sakė parlamentui. Europos Sąjunga prarado piliečių pasitikėjimą. Mums tenka skubi užduotis tą pasitikėjimą atkurti. Mums komisijai tai yra pirminis prioritetas, mūsų pagrindinė atsakomybė. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, procedūra, kuri leidžia parlamentui įvertinti ir pasisakyti dėl komisijos vykdomo finansinio valdymo, yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas šiame kontekste. Šiandien pristatoma ataskaita, ši ataskaita. Aš vakar vakare, panas Kaldaira, perskaičiau visą šį dokumentą Taigi ši ataskaita yra 2013 ataskaita paskutinė finansinio programavimo laikotarpio metų ataskaita. Ir tai yra laikotarpis, kurio metu matome rekordinį mokėjimų kiekį 148 milijardus. Ir tai reiškia, kad um, finansinės kontrolės užduotis yra ypatingai sudėtinga. E, dar kartą norėčiau padėkoti audito rūmams ir pirmininkui Kaldeirai už jų tikrai sunku darbą. Mes sveikiname ataskaitoje išdėsitas rekomendacijas ir išvadas, išskyrus keletą galbūt. Mes pritarėme daugeliu išsidėstytų dalykų ir mes vertiname tai, kaip konstruktyvų indėlį, kuris padės komisijai toliau užtikrinti geresnę finansinio valdymo kokybę. Nors šiemet mokėjimų klaidų lygis vis dar didesnis nei 2 procentų materiali riba, visiškai pritariu tam, ką sakė pirmininkė, iš tikrųjų 20 metų iš eilės tai yra liūdnas jubiliejus. Ir audito rūmų išvados rodo, kad praeitų metų tendencija klaidų lygio didėjimo yra sustabdyta pagaliau. Taigi tikėkime, kad ši tendencija bus pakeista ir matome, kad šiemet 4,7 procentai klaidų lygis lyginant su praeitų metų 4,8. Svarbu, kad tas mažėjimas yra tais metais, kai matome, kad turėjome didžiausią mokėjimų kiekį, kurį turėjome e, suvaldyti. Taigi aš tikiuosi, kad tai rodo, jog komisijos pastangos metai iš metų pagaliau atsiperka. Ir mes, aišku, turime toliau tęsti tokį patį darbą ir savo pastangas dar labiau stiprinti. Džiaugiuosi, kad audito rūmai, kaip ir anksčiau, patvirtina, kad e, administracinių išlaidų klaidų lygis yra žemesnis nei 2 procentų e, materiali e, riba ir yra iš tikrųjų patvirtintas teisingumas visų e, mokėjimų. Taip pat e, daromos išvados dėl bendro valdymo sričių, sanglaudos politikos ir žemės ūkio audito rūmų ataskaitoje. Ir aš norėčiau pritarti tam, ką sakė pirmininkė, kad yra svarbu, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę ir nuosavybę Mes toliau turime dirbti šioje srityje taisyklę susijusios valstybės pagalba, viešaisiais pirkimais ir taip toliau. E, šios sritys yra itin e, rizikingos ir mes turime dirbti su valstybių narių valstybė, e, institucijomis, kad užtikrintume, kad korekcijos būtų daromos kaip įmanoma anksčiau, kai tik valstybių narių institucijos gauna reikiamą informaciją. Ir tai sakoma auditorumų ataskaitą ataskaitoje, ką komisija daro, kad spręstų aukšto klaidų lygio problemą valstybėse narėse. Prevencijos priemonės yra taikomos tam, kad būtų tobulinama valdymo ir kontrolės aplinka valstybės narėse, teikiant atitinkamas gairias ir didinant gebėjimus. Jeigu vis dėlto klaidų pasitaiko korekcijų srityje, tai komisija privalo apsaugoti ES biudžetą, taikydamos atitinkamus koregavimo priemonės. Ir aš norėčiau pateikti pavyzdžių. Komisija taiko grie, griežtą lėšų ir mokėjimų sustabdymo sistemą, jeigu tik yra m, mm, ženklų, jog yra valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų ir mokėjimai gali būti atnaujinti tik po to, kai yra įrodoma, jog mm, nustatytos problemos yra taisomos ir jog yra tobulinama sistema, dėl kurios ir kilo problemos. Dažnai tam reikia renkti misijas ar audito e, misijas, e, kurias rengia komisija arba atsakingos nacionalinės audito institucijos. Žemės ūkio srityje komisija e, nuolat išsireikalauja gražinti mokėjimus po auditų. Ir tai gerokai sumažina apie 2 procentais per pastarosius penkis metus riziką ES biudžetui. Ir nors tai įmanoma tik vėlesniais metais nei mokėjimų metai, bet vis tiek tie teisimai ir gražinimai vyksta. Mes taikome riziką paremtą audito strategiją ir taikome teminius auditus ir tai yra labai tinkama priemonė, e, kuri leidžia patikrinti valdymo sistemas ir jas ištaisyti valstybėse narėse. Ir dėl tų tikslinių auditų ir dėka audito praktikos patobulinimo valstybėse narėse pavyko iš tikrųjų e, identifikuoti silpnybės nacionalinių e, valstybių narių sistemose ir teikti rekomendacijas dėl taikomųjų veiksmų. Penktajame priedė neseniai išleisto komunikato dėl biudžeto yra išdėstomos atitinkamos rekomendacijos ir kalbama apie um, išlaidų programų daugiametinį pobūdį. Ir matome, kad teisomieji veiksmai atsispindi ES lėšų skirime. Ir tos teisiamosios procedūros yra pakankamai sudėtingos ir finansinės korekcijos ir susigražinimai e, yra atliekami vėliau po to, kai jau yra e, atliekami skirtos lėšos ar padaryti e, mokėjimai. Audito rūmų nustatytas klaidų lygis turi būti vertinamas atsižvelgiant į bendrą, bendrą taisomųjų veiksmų sistemą. Būtent į tai turbūt atsižvelgta ir turime įsiaiškinti, kaip suderinti metinės ataskaitas ir tuo pačiu metu atsižvelgti į tai, kad daugelis programų yra daugiametės. Komisija 3,4 milijardus eurų susigražino 2013 metais, tai yra 2,3 procentai visų tų metų mokėjimų. Ankstesniais metais 2,9 milijardai per metus arba 2,2 procentai visų mokėjimų būdavo susigražinami. Šie skaičiai rodo, kad e, neteisingai padaryti mokėjimai e, yra sugražinami. Bent jau tada, kai yra baigiamos programos, didelė klaidų dalis yra ištaisomos jaunuose taikomųjų metų. 14-15 programavimo laikotarpiu naujos taisyklės komisijai leis dar labiau tvirti, sustiprinti taisyklės. Ir aš norėčiau tikrai kartu dirbti su audito rūmais ir pagalvoti, kaip tas taisyklės galėtume geriau įgyvendinti ir pritaikyti papra, supaprastinimo reikėtų pirmiausia ir sumažinti gavėjų administracinę naštą. Auditorumai savo metinėje ataskaitoje kalbama apie klaidų lygį ir šioje srityje. Ir mes tikrai turime toliau e, tobulinti sistemą kiek įmanoma. Antra, harmonizavimas taisyklių įvairių fondų, e, pavyzdžiui, e, žemės ūkio lėšų sustabdymas pavyzdžiui. Taigi, iš tikrųjų, reikia derinti taisyklės. Toliau um, sanglauda. 10 procentų lėšų sulaikimas iki kol bus patvirtintos sąskaitos. Ir ketvirta, um, Teisomieji veiksmai, kai nustatomi rimti pažeidimai kontrolės sistemose, jeigu tos trūkumus nustato komisija ar auditorumai ir jeigu tie trūkumai e, daro poveikį valstybių narių pateiktoms ataskaitoms. Tai yra bendro valdymo sistemos dalis penkta valdymo deklaracijos ir savanoriškos nacionalinės politinės deklaracijos. Norėčiau pabrėžti, kad e, artimiausiomis dienomis mes paskelbsime rekomendacijas. M, kurias teiks tarp institucinė darbo grupė, teiks ataskaitą dėl e, nacionalinių deklaracijų. Tai yra tikrai labai svarbus žingsnis, kad e, būtų prisimta nacionalinė e, nusavybė ir atsakomybė šioje srityje. Teisomieji veiksmai labai svarbus siekiant tobulinti valstybių narių kontrolės ir valdymo sistemas ir komisija taikys šias priemonės, kai tai būtina. Uh, Vis dėlto manau, kad mm, audito rūmų klaidų lygis yra tas elementas, į kurį reikia atsižvelgti e, tarp kitų dalykų ir sunkumų, su kuriais susiduria valdymo sistemą, ar kalbame apie sanglaudą, ar žemės ūkį. E, Šiuose srityse yra ambicingų tikslų, kurių nelengva pasiekti ir nors mes siekiame supaprastinti sistemas, jos vis tiek yra brangios, sudėtingai valdomos, sudėtingai kontroliuojamos. Ir mūsų korekciniai veiksmai leido valstybėms narėms investuoti nemažai į kontrolės ir valdymo sistemas. Pavyzdžiui, žemės ūkija 4 e, milijardai eurų per metus apima korekciniai veiksmai. Taigi, kaip mes galime tobulinti kontrolės ir valdymo sistemų veiksmingumą ir kaip tai padaryti, nepridedant biurokratinių sluoksnių ir papildomų sąnaudų kaip suderinti supaprastinimą ir e, veiksmingumą kontrolės. 2013 rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo parlamentas pabrėžė e, teisinius įsipareigojimus. Ir e, buvęs pirmininkas Baroso jūs patikino ir komisijos narys Šiemetą, E, patikino savo komunikate dėl 2012 biudžeto vykdymo patvirtinimo, kad komisija pasirengusi iš tikrųjų imtis visų įmanomų veiksmų, siekiant sumažinti klaidų lygį. Ir šiandien norėčiau pasakyti, kad aš visiškai galėčiau patvirtinti šį įsipareigojimą komisijos stebėti veiksmus ir atsiskaityti prieš jūs, ką mes padarėme, ką dar turime padaryti. Kaip ir minėjau, 2013 finansiniai metai mm, pasižymi tuo, kad aukštas biudžeto vykdymo lygis ir 155 milijardai yra ES biudžetai ir komisija toliau teiks atitinkamus skaičius. Ir galiausiai norėčiau dar išdėstyti vieną svarbų elementą, kuris pabrėžtas audito rūmų ataskaitoje, būtent būtinybė stiprinti mūsų pastangas siekiant veiklos rezultatų. Šis komitetas apie tai yra aiškiai pasisakęs. Komisija dirba siekdama įdėkti veiklos rezultatų kultūrą visose politikos rytise. Ir aš norėčiau Jums pasakyti, kad man tai yra svarbiausias dalykas, jeigu mes norime geriausiai panaudoti mūsų mokesčių mokėtojų um, lėšas ir jeigu norime įgyti piliečių pasitikėjimą. Trumpai norėčiau pasakyti, ką numatome daryti šioje srityje. Uh, Pirmiausia, daugiametėje mm, finansinėje programoje 14-20 mm, metų ir atitinkamose finansinėse taisyklėse mes numatėme mm, saugų pagrindą, kaip geriau išleisti lėšas ir tinkamas valdymas yra naujosios komisijos prioritetas ir visuose Junkerio laiš, laiškose komisarams jūs matysite, e, tai nuolat pabrėžiamas e, dalykas. Daug dėmesio skiriama veiklos rezultatams ir papildomai naudai ir pridėtiniai vertiai, kurią mes turime parodyti piliečiams, e, yra atitinkamos priemonės įdėktos finansinėje programoje ir antriniuose teisės aktuose partnerystės susitarimai dėl DFP įgyvendinimo yra taip pat orientuoti į rezultatų siekimą ir pirmiausia yra pabrėžiamas ryšys su Europa 2020 strategijos tikslais ir um, 6 procentų veiklos rezervas sanglaudos politikai. Kuo geresni rezultatai, tuo e, didesnė e, nauda, tai tokia paskat, paskata. Ir taip pat yra pabrėžiama aiški stebėsienos ir vertinimo sistema, siekiant užtikrinti, kad visi uh, duomenys, kuriais remintis vertinamas veiksmingumas, būtų įtraukti. Ir aš norėčiau iš tikrųjų, kad kuo labiau būtų akcentuojami veiklos rezultatai. Mes jau bendradarbiaujame su visais komisarais, kalbant apie pagrindinės sritis, kuriuose yra daromos išlaidos, kad komisija veiktų iš vien. Ir siekiame eksantę nustatyti tikslus komisijos valdymo planuose ir užtikrinti tinkamą ekspost ataskaitų teikimą, metinės ataskaitos taip pat. Tai yra pagrindiniai dalykai siekiant veiklos rezultatų stiprinimo ir turime atsižvelgti į 318 sutarties dėl ES veikimo straipsnį. Ir galiausiai aš visiškai pritarčiau šio komiteto rekomendacijai dėl tarp institucinės darbo grupės sukūrimo skirtos veiklos rezultatams. Tam pritarė Europos parlamentas. Ir aš norėčiau, kad prasidėtų dialogas su suinteresuotomis šalimis ir kad būtų nustatyta techninė užduotis tokiai darbo grupiai. Tai jau pradėta daryti. Ir galiausiai mes siekiame e, tinkamo požiūrio į atitinkamas valdymo sistemas ir jų e, kūrimą, nes veiklos rezultatų stiprinimas įmanomas tik jeigu mes e, skirsime didžiausią dėmesį tam, kas yra svarbiausia. Kalbant apie rizikos vertinimą, visada reikia prisiminti, kad kartais mes matuojame tai, kas išmatuojame, bet ne visada tai yra svarbiausia, kas turi būti išmatuota. Taigi mes turime iš tikrųjų tinkamai skirti dėmesį tinkamiems būtiniausiams dalykams. Ir taip pat e, svarbu užsibriežti tinkamus tikslus ir siekti rezultatų ir tas laikotarpis, kuriuo uh, siekiami rezultatai yra svarbus. Pakankamai nesudėtinga teikti metinės ataskaitas apie mm, rezultatus, tačiau poveikis tos, kas yra padaryta, gali būti įvertinamas tik po kelių metų. Taigi mm, reikia atsižvelgti į tą laikotarpį, iki kurio mm, matome rezulta, e, rezultatus. Pagal 318 e, straipsnį e, teigiamas ataskaitas e, rezultatai to, kas bus daroma dabar, bus matomi tik nuo 16-17 metų, taigi ir tai turime atsižvelgti. Apipendrinant, mes pripažįstame, kad mums tenka didžiulė užduotis, reikia padaryti tikrai daug, uh, sprendžiant didelio klaidų lygio problemą ir taip pat turime nemažai nuveikti, e, kuriant veiklos rezultatų kultūrą ir poveikio apskaičiavimo galimybės. Ir aš jums pažadu, kad mes nieko neaukosime, abi šios rytis mums yra vienodai svarbios. Ir pažadu, kad su šiuo komitetu bendrausiu kaip įmanoma dažniau, kiek tik jūs nuspręsite mane pakviesti. Uh, Šiandien dėja yra ta diena, kai susitinka ir pirmoji, pirmojo komisijos naujosios susirinkimo e, diena, taigi ir dėja aš turiu grįžti į tą susitikimą. Bet tai tikrai nerodo, kad mano pasiryžimas kažkaip sušlubuos ar susiviruos dalyvauti šiame komitete. Ačiū, e, komisarė. Nauja šluota gerai išloja, sakoma. Tikiuosi, kad šis posakis apibūdins ir jūsų darbą, nes atrodo, kad jūsų požiūris yra labai vertingas ir jūsų atsidavimas yra gyvybiškai svarbus. Keletas kolegų paprašė žodžio. Pirmiausia, ponas Artui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti jūsų komiteto posėdį. Aš manau, kad labai svarbu, kad labai patikimi ir tvirti santykiai yra tarp biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetų. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti auditorumams, kurie pateikė mums labai naudingos informacijos ir tą informaciją mes be jokios abejonės turime atsižvelgti. Aš manau, kad parlamento darbas yra ir kontrolės darbas. Manant išsiaiškinti, ar teisingai ir gerai yra naudojamos valstybės e, viešosios lėšos. Taigi aš tikrai pritariu tam, kad reikalinga tinkamai vertinti viešasias išlaidas ir svarbu ne tik leisti viešasias išlaidas, bet ir pasirūpinti, kad e, tos išlaidos būtų naudingos, kad sukurtų pridėtinę konkrečią vertę. Na ir, ponė pirmininkė, jūs, jūsų kolegos iš auditorumų vykdys tą vertinimą ir mes matome, kad struktūrinių fondų lėšos, e, sanglaudos fondų lėšos ne visuomet aktyvuoja viešasias lėšas, nes yra tarsi įsipareigojimas, kuo galima geriau jas įsisavinti. Mane labai sudomino konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir man labai įdomi finansinės, finansinė padėtis, kur matome, kad trūksta 46 milijardų eurų. Tai yra ta skola, kuri atsiranda. Ir tai yra ta suma, kuri turi būti iš, išmokama Europos parlamento nariams kaip, kaip pensijos tai iš principo reiškia, kad trūksta 46 milijardų eurų. Man taip pat buvo labai įdomu išgirsti, ką jūs sakėte apie finansinius įsipareigojimus ir įsiskolinimus. Man įdomu, ar ta skola, kurią matome biudžete, ar joje yra atsižvelgiama į neišmokėtas sumas. Pone pirmininkė, jūs kalbėjote apie tai, kad yra vis augantis atotrukis tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Ir nuo 2010 metų mes matėme, kad kai kurios sąskaitos pasiekia komisiją, tačiau nėra iškart apmokamos, nes tam trūksta asignavimų ir nėra iš kur mobilizuoti lėšų. Taigi, ponė pirmininkė, norėčiau jūsų paklausti, ar audito rūmai konkrečiai tuo domėjosi turiuomenyje neapmokėtų sąskaitų problemą. 11 milijardų 11 metų pabaigoje, 10 metų, 12 metų pabaigoje 16 milijardų, 23 milijardai susikaupė 13 metų pabaigoje ir galime pasiekti jau 30 milijardų iki 14 metų pabaigos. Taigi dabar, vertindami, rengdami 15 metų biudžetą, ir vertindami 14 metų biudžetą mes matome, kad iš tiesų tai labai turės didelės įtakos parlamento pozicijai santykė su taryba. Taigi aš tikrai norėčiau ypatingai atkreipti jūsų dėmesį į tas neapmokėtas sąskaitas ir labai norėčiau išgirsti jūsų vertinimą, nes mes niekuomet net ir nežinome tiksliai, kokia yra ta e, galutinė neapmokėta suma, daug kas priklauso nuo konkrečios valstybės, bet aš tikrai dar kartą norėčiau padėkoti už audito rūmų indėlį ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas atsižvelgs į audito rūmų pastabas. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labai ačiū. Dabar politinių frakcijų koordinatorė. Pirmiausia, panas Sarvama, EPP vardu. Ačiū, ponia pirmininkė ir iširdies dėkoju taip pat audito rūmų pirmininkui ponui Kalderai ir komisariai Georgievai. Tikiuosi, kad man pavyks e, trumpai išsakyti tai, kas yra, man atrodo, svarbiausia. Pradėsiu nuo pono Kaldeiros pasisakymo, nors aš e, sveikinu viską, ką jūs išsakėte, apie viską nekalbėsiu, nes jūs nekartą kalbėjote apie tos pačius dalykus. Du dalykai yra svarbus. Tai, kad jeigu komisija ir valstybės narės nori sumažinti klaidų lygį ženkliau, jie turi generuoti geresnį informaciją apie klaidas, išlaidas ir korekcinius veiksmus. Man tai atrodo, kad specifiniai šalių e, dalykai Ir svarbiausia yra tai, kad ES ir nacionalinio ligmens valdymo sistemos panaudotos tam, kad būtų panaudoti ištekliai ir užtikrinti taisyklių laikymasi, tačiau negalvojant tai, kas yra daroma, ko siekiama tais pinigais. Ir dėl to noriu perėti prie jūsų, ponia Georgieva. Puiku, kad jūs išriškinate svarbiausius dalykus, taisyklių supaprastinimas, geresni rezultatai. Tai yra daugiau naudos iš kiekvieno euro ir kokybinis e, rezultatų matavimo pagerinimas. Tačiau vėlgi, jums komisarė, noriu pasakyti, kad kai sakėte, kad komisija sugebėjo kartu su valstybėmis narėmis e, spręsti problemas susijęs su valdymo sistemomis ir nustatyti klaidų šaltinius ir imtis e, teisomųjų veiksmų su valstybės narėmis. Tai turiu pasakyti, kad čia ir e, vėl grįžtų prie to, ką sakė panas Kaldeira, mes tikslo dar nepasiekime. Man atrodo, kad didžiausia darbo dalis dar lieka visiems mums rasti, kur slypi problemos. Ir minėjau tai per klausimą, kurį išdavau per klausimus jums. Nemanau, kad turime per daug rūpintis tuo, kaip reikia, kad reikia įvardinti ir gėdinti kaltuosius. Nekalbėkime apie tai. Tiesiog ieškokime, kur yra problemos, kad kokybiškiau galėtume išmatuoti to, ką darome rezultatus. Tai yra tam tikras ratas beveik visos detalės jau yra aiškios, tačiau kelių svarbių detalių trūksta. Kaip ir ponia Greslė iškėlė svarbiausią klausimą, ar turime reikalingas teisės aktus ir taisyklės, ar juos turime, ar reikia daugiau, ar jau juos turime, tačiau mes jų tiesiog dar nesilaikome. Aš surinkęs tikėti pastaruoju atveju. Manau, kad turime daugiau negu reikia taisyklių ir teisės aktų. Ir tikroji problema yra ta, kad nepanaudojame jų, nepanaudojame tų priemonių, kurias turime. Kai statai namą, žinai, ko reikia, pasiimi plaktuką, dinis ir statai. Taigi, nenoriu švaistyti labai daug jūsų laiko, noriu visų dėmesį atkreipti į žemės ūkio, į E, sanglaudos išlaidų, išlaidų ataskaitą. Tai yra ataskaita, apie kurią mes visi kalbame ir aš kalbu. Tai yra labai įdomus darbas, nes ko gero žiūrime, matome na, tuos pirmuosius žingsnius, im, kaip imtis lemiamos procedūros. Šiame dokumente mes tai matome ir prieduose turime visas 28 valstybės narės išvardintas, tačiau tai yra tik tai pirmasis žingsnis, nes vien pažvelgus į tą šią lentelę iš karto supranti, kad net turėdami ją mes negalime pastatyti tos, to namo, nes mes, mes kaip akli statybininkai nematome, kur daugiau dėmesio reikia skirti, ką reikia matuoti. kad panaudotume mokesčių mokėtojų pinigus veiksmingiau. Žinau, e, ponia komisarė, kad tai yra mūsų bendras tikslas ir aš to aš būtent laukiu per ateinančius penkerius metus. Ačiū. Toliau Jala Sender, socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ponai Kalderai, ponai Georgievai už tai, kad atvyko pas mus šiandien. E, puiku apsikeisti nuomonėmis e, su jais šiais klausimais. Taip pat noriu atsiprašyti, nes iš esmės susipainėjau tarp dokumentų. Turime dokumentą, kuris atsidūrė mūsų e, pašto dėžutėse, kitas dokumentas buvo padėtas ant stalo pirmininkas kalbėjo apie vieną dokumentą, po to apie kitą, šiek tiek susipanėjo. Būtų galbūt paprasčiau, jeigu visi kalbėtume apie vieną ir tą patį dokumentą. Tačiau apskritai dėkoju auditorumams už pateiktą nuomonę. Taigi, Dėkoju už tą bendrą apžvalgą taip pat 7-13 e, metų. Nuo 1990 metų iki 2006 metų istorija buvo šiek tiek kitokia, įtariamieji buvo šiek tiek kitokie. Taigi turime daugiametį biudžetą ir uh, gera dabar matyti visas detalės, įsipareigojimus, išlaidas, kaip viskas kinta. Aišku, čia panašu į nacionalinius biudžetus, biudžetus, bet nacionaliniai biudžetai yra vienerių metų biudžetai, o čia septynerių metų biudžetai. Ir, aišku, toks biudžetas yra labai sudėtingas, todėl labai gerai matyti tam tikras detalės. Na, o aš dabar norėčiau atkreipti dėmesį į skaičius. Žvelgiame į šių metų pasiūlymus ir audito rūmų išvadas. Turime du naujus dalykus, kurie kelia nerimą. Tai yra, nėra dalykai, kuriuos paprastai analizuojame komitete, mes paprastai kalbame apie išlaidas, išleistus pinigus, o ne apie būsimas išlaidas, tačiau Man atrodo, kad pats pats laikas pradėti žiūrėti ir šį dalyką. Jeigu taip darytume, tai nesusidurtume su tais skandalais, kaip pavyzdžiui valstybės narės atsisako mokėti savo įnašą ES biudžetą. Taigi turime du naujus dalykus. Vienas, nepaisant krizės, jos metu valstybės narės atsisako mokėti savo įnašą pagristą BVP Ir dabar turime dvi valstybės narės, kurios atsisako mokėti. Galbūt dėl to, kad mums e, audito rūmai, kalbėdami tiesiai kaip visada, sako, kad yra problemų su ta suderinta formulė, skaičiuojant e, valstybių narių įnašus. Antras dalykas kurį noriu pasakyti, yra susijęs su tuo faktu, kad pirmą kartą, kaip jūs sakėte, ponia Kaldera, pirmą kartą ES istorijoje turime 7 metų biudžeto procesą, per kurį nežinome, kaip susidoroti su išlaidomis, kaip jas padengsime. Pone Georgieva, jums nuo pat pradžių reikės spręsti šią problemą. Aišku, mūsų frakcija jūs rems, nes biudžeto komitetas nori žinoti, ką galima įsipareigoti, ką galima išleisti ir pirmą kartą mes nesugebėsime laikytis savo pažadų. Tai yra svarbus elementas. Dabar pažvelkime į apčiuopiamus skaičius ir tendencijas. Kalbant apie skaičius, tai jūs, ponia pirminkė, teisi, turime 4,7 procentų klaidų lygį, tai nėra patenkinamas skaičius, tačiau, kaip sakė ponas Kaldeira, esame girdėję kad 2013 metais kiekvienam piliečiui išlaidų teko 290 eurų. Tai yra geras palyginamasis skaičius, kuris yra suprantamas piliečiams, o 4,7 e, procentai yra 13 eurų. E, taigi tiek yra, <clears throat> e, tiek sudaro klaidos. Dabar apie tendencijas kalbant, turime pripažinti, kad bendra tendencija visose išlaidų dalise yra klaidų mažėjimas, išskyrus kai kurias išlaidų sritis, kaip žemės ūkis. Ir dar vienas sritis, e, tai yra moksliniai tyrimai, kur klaidų lygis padidėjo Tai aišku kelia nerima. Visur kitur atrodo, kad klaidos, klaidų skaičiai mažėja, aišku, sumas vis tiek didelės, bet vis tiek. Regioninės plėtros srityje e, klaidų lygis mažėja, moksliniuose tyrimuose padidėjo, išorės santykių srityje taip pat klaidų lygis mažėjo smarkiai, ko reikia pasidžiaugti. E, turite, turime jūsų rekomendacijas, reikia jomis pasinaudoti, reikia užtikrinti, kad išorės santykių srityje e, klaidų lygis mažėtų, ypač padidėjus aktyvumui tose sritise. Aišku, turime visuomeniai pateikti ir blogas žinias, bet taip pat ir geras, nes krizės laik, laikais daromas didžiulės pastangos. Na, o dabar e, turime sustelkti taip pat ir ties pajamomis, nes čia taip pat yra problemų. Ir, e, aišku, visos valstybės narės turi dėti pastangas, ne tik išlaidų, bet ir e, pajamų srityje. Ačiū dabar ponas Toreris, atsiprašau, ponas Černeckis. Neperskaičiau, kas man čia parašyta. KR frakcija. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad prezidiume matau ir jūs, pirmininkė, ir auditorumų pirmininką, ir komisijos narę. Tai tiesiog svajonių komanda kuri tikiuosi e, įveiks tas iššūkius, kurie mums teko. Esame tokia situacija, kai ES lėšos yra išnaudojamas dažnai nesilaikant taisyklių, kad tik būtų išleista. Ir ne visada aiški nauda piliečiams tų išleistų lėšų. Tai aišku, ši situacija kelia mums sudėtingas užduotis mums visiems. Ir aš džiaugiuosi, kad šios dienos susitikimas yra tokia glaudus bendradarbiavimo valios išraiška tarp mūsų komiteto ir auditorumų. Anksčiau yra buvę visaip. Ir aš džiaugiuosi, kad komisijos narė taip pat deklaruoja pasirengimą glaudžiai bendradarbiauti su auditorumais. Anksčiau ir šioje srityje buvo kitaip. Kažkuria prasme audito rūmai tarsi buvo atsakingi už tai, kad atsistatydino ponas Santero. Aišku, mes e, tikrai nenorime jokių atsistatydinimų dabartinėje Junkerio komisijoje, taigi laikome kam, kumščius. Dabar dėl auditorumo ataskaitos. Bendras klaidų lygis mokėjimų yra beveik 2,5 karto didesnis sisteminė prasme nei materialumo lygis. Ir tai yra tikrai neraminanti mūsų padėtis. Ir nepaisant kai kurių pokyčių 2013 metais, lyginant su 2012 metais, tai nėra labai ženklus kiekybinių požiūrių pokyčiai. Tai, bet vis dėlto tai tarsi šviesa tunelio gale. Praeitų metų pabaigoje 322 milijardai eurų. Tokia buvo įsipareigojimų dalis. Nevykdytų įsipareigojimų dalis. Tai yra tikrai neraminanti situacija. O šių metų biudžete įsipareigojimų yra numatyta daugiau nei mokėjimų. Tai klausimas, ką reikia daryti, kad mes uh, bent jau sumažintume tas išlaidas, kurios yra išmokamos, tas lėšas, kurios išmokamos nesilaikant atitinkamų taisyklių ar darant pažeidimus. Ir įsiklausiau tai, ką sakė auditorumų pirmininkas. Kalbėjau apie situacijas, kai išleistų lėšų kontrolę vykdo komisija klaidų lygis yra mažesnis apie 3,7 procentai. Taigi ta, tas klaidų lygis yra mažesnis nei tais atvejais, kai atsakomybė dalysi komisija ir valstybės narės. Šiuo atveju klaidų lygis 5,2 procentai. Tai tokia situacija, kai, kur iš tikrųjų kelia tam tikrų um, mm, pamastymų, bet uh, valstybių narių geresnis darbas ir sėkmingesnis bendradarbiavimas su Europos komisija